Mes chers collègues, monsieur le commissaire, nous. E, Gerbim kolegos, gerbimas komisarė, tęsėme darbą. E, prieš perėdami prie darbo tvarkės punkto dėl kitų metų biudžeto, e, prisiminkime, kad po balsavimo, kuris vyko šiandien ryte dėl e, gerantą pranešimą, tai yra susijęs su projektinėmis obligacijomis, mes manome, kad šią rytą balsavimas sudaro parlamento e, grupės e, darybų įgaliojimus arba mandatą e, siekiant susitarti priimti per pirmąjį svarstymą pagal 79 taisyklę ir antrą 21 straipsnį. Ir e, skirsime pranešėjus e, ir šešėlinius pranešėjus šio klausimo. Dabar periname prie kitų metų e, biudžeto projekto. Šį rytą komisijos kolegija patvirtino jį. Dėkoju komisarė, kad atvykote pas mus. Gal neįprasta procedūra yra taikoma dabar. Parlamento pirmininkas šiandien ryte yra pakviestas dalyvauti, buvo pakviestas dalyvauti į komisijos posėdį. Ir dėl to jūs galite atvykti tik tai šiandien po pietų. Deja, priešingai negu kad mes pripratome, parlamento vadovas ir jūs e, padatė pareiškimą spaudai anksčiau prieš ateidami į mūsų komitet, komitetą. Mes e, gavome tam tikros informacijos išskyrus, tam tikrus išskirtinius personažus veikėjus, kuriuos išrinkome ir kuriuos labai gerbėme, tai yra parlamento vadovas na, ir aš. E, ir esmė yra vis tik tai sprendimo jo turinys. Visi žinome, kad kitų metų biudžetas yra ypatingai svarbus, pirmiausiai bendrame dabartinėme kontekste, bet taip pat ir todėl, kad tai yra 2007-2013 e, metų daugiametės finansinės programos e, paskutinių metų biudžetas O e, dabar ilgiau nedėlstamas teikiu žodį komisarui. Ačiū, gal tik trumpai reikėtų paaiškinti tai, ką aiškino komiteto pirmininkas. Praėjusią savaitę mums buvo pateiktas e, biudžeto pristatymo naujasis scenarius, tai tiesiog naujos tradicijos formavimas, tačiau tikrai parlamentas yra informuojamas taip, kaip yra įprasta kovo komitete ir čia prieš paskelbent visą biudžeto projektą spaudai. Ir kartais e, visai naudinga sugriauti įprastinę tvarką, nes kitais metais laukia dideliai iššaukiai, tačiau neabejotina, kad bendradarbiavimas tarp institucijų yra pagrindinė iš ankstinė sąlyga rengiant kitų metų biudžetą. Ir jeigu e, parlamento pirmininko kvietimas į komisijos kolegijos posėdį, kuriame svarstamas ir pristatomas biudžeto projektas, yra gal kiek naujas dalykas, tačiau visai įmanoma e, laiko požiūrių truputį kitaip sutvarkyti tradicinę procedūrą. Taigi, mes jau turime išskirtinį biudžeto projektą 2013 metams. Nereikia nesakyti, kiek svarbus yra šiuo atveju biudžeto projektas palyginti su ankstesniu, dėl kurio kilo įvairiausių problemų ir atsižvelgiant į besikeičiančias sąlygas, bei nepamirštant tų fiskalinių problemų, su kuriomis susiduria valstybės narės. Mes paskaičiavome, kad jeigu atsižvelgtume tik į valstybių narių tokius interesus, tai valstybių narių poreikis, mokėjimų poreikis yra tris kartus didesnis negu pat. Tačiau palūkanos yra tris kartus didesnės negu visas biudžetas ES, todėl reikalinga ieškoti tam tikros pusiausviros tarp griežtų taupimo priemonių ir išlaidų. Aštuonios valstybės narės kenčia dabar nuo labai aukšto nedarbo lygio ir stoka kreditų automatiškai reiškia, kad trūksta investicijų, o tai reiškia, kad nesukūriamos naujos darbo vietos. Mokėjimų lygis yra mažesnis negu mano kolegų kūruojamų dviejų sričių biudžetas, neturint galvoje 6,8 procento didėjimą. Ir jūs e, pamatysite, kad toks didėjimas apskaičiuotas, bet nebejotina, kad žemės ūkio srities poreikiai nebus šimtų procentų patenkinti kitais metais. Taip pat bus imtasi tam tikrų administracinių išlaidų ribojimo priemonių. Jūs taip pat žinote, kad finansinės perspektyvos pabaigoje kilus papildomą mokėjimų poreikiui Tokia situacija nieko nestebina, nes visada taip būna ir mes šiuo atveju gal kalbame ir lyginame ne apskritai visas sumas, bet atsižvelgiame į vyraujančias tendencijas, kurios ne visai sutampa su ankstesnėmis tendencijomis finansinės perspektyvos pradžioje buvo didelis atroturkis tarp asignavimų mokėjimams ir asignavimų įsipareigojimams, palyginti su dviem ankstesniam finansiniam perspektyvom, bet pati tendencija yra aiški ir išlieka tokia pati. Mokėjimai susikaupia metų pabaigoje ir 2007-2008 metais. Mes tiesiog praradome tuos metus, nes a, nesugebėjome susitarti ir todėl nesugebėjome įgyvendinti daugelių dalykų ir tai reiškia, kad finansinės perspektyvos pabaigoje reikalingas spartinti darbus. 2012 metais atotrukis tarp mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sudarė 18 milijardų eurų. Kitaip sakant, susikaupė didžiulė neapmokėtų įsipareigojimų suma. Vakar Luksemburge bendrųjų reikalų taryboje buvo analizuojamas šis klausimas ir daugelis delegacijų klausė, o kokį galima būtų surasti sprendimą tokiam atotrukiai pašalinti. Atsakymas, kurį aš pateikiau, buvo gana paprastas ir jo esmė to atsakymo glūdi 2013 metų biudžeto projekte. Iš dalies galima būtų pasakyti taip, kad reikia apmokėti neapmokėtus įsipareigojimus, nes kitaip mes nesugebėsime mm, tų didžiulių susikaupusių sumų. Jums tikriausiai visą tai nėra nauja, nes apie tokius dalykus nekartą kalbėjome, bet galvojant apie 14 metus, tai atkreipkite dėmesį skaidrėje mėlyna testinė linija atspindinti 11 metus rodo, kas buvo padaryta ir apmokėta, nes apmokėti galime tik turint tiek lėšų, kiek turime biudžete. O brūkšninė linija žymi teisėtus uh, poreikius valstybių narių, dėl kurių buvo paduotos paraiškos. Ir jūs matote, kad e, reikalavimai, teisėti reikalavimai sudarė kur kas daugiau negu patvirtinto biudžeto sumos. Raudona linija lygiai taip pat žymi, kas galėjo būti įgyvendinta ir kiek reikėjo papildomai lėšų palyginti su tomis sumomis, kurias komisija patvirtino 2012 metų rėmose. Taigi, kitaip sakant, iš tiesų buvo nepakankamai tiksliai įvertinti valstybių narių poreikiai ir reikalavimai 12 metais sudarant biudžetą. Kokia metodika vadovavomės šį kartą? Ir kaip aš suprantu, pirmininkas Europos parlamento pirmininkas pritarė pasirinktai metodikai. Mes negalime Negalime didinti įsipareigojimų. Tai yra neįmanoma tam, kad ryto e, ateityje nesusidarytų, nesusikauptų papildomos mokėjimo sumos, nes kai didinami įsipareigojimai, neišvengiamai didinami, e, didėja ir mokėjimai. O tie, bet nereikia pamiršti, kad dalis tų įsipareigojimų yra ankstesniais metais patvirtinti įsipareigojimai ir mes jų negalime sumažinti. Bet šiemet mes turėjome tą padaryti 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 metais įsipareigojimai įsipareigojimų kiekis augo ir tai daug sparčiau, negu kad tvirtino taryba. Ir dabartiniu metu neturėtume viršyti tikėtinos infliacijos normos kai sudarome biudžetą, mes e, įtraukiame naujus dalykus - rizikos pasidalymo e, priemonę ir taip pat projektų obligacijas. Ir tikimės, kad rinkos atitinkamai sureaguos ir todėl mes galėsime išplėsti kai kuriuose srityse savo mokėjimų gebėjimus. Bet netgi jeigu mes padidinsime mokėjimus, vis tik tai atotrukis egzistuoja e, pernelyg didelis nors jis kažkiek, aišku, sumažės ir ta susikaupusi mokėjimų suma sumažės, bet e, įsipareigojimų problema išliks, nes iš ankstinis mokėjimas 2014-2015 metais bus tiesiog neįmanomas, nes jeigu tai padarysime, tai paprasčiausiai sproks mokėjimų burbulas 2014-2015 metais, nes visada egzistuoja tam tikras atotrukis tarp šių dviejų e, sričių, tai yra mokėjimai ir įsipareigojimai. Štai čia jūs matote lentelę, gal netaip gerai išvelgėte, kas joje parašyta. Paskutinėje eilutė yra nurodyta, kad įsipareigojimams e, skiriama daugiau 2 procentais, o mokėjimams 6-8 procentai. Bet kas iš tiesų išauga? sanglauda 11,7 procento ir konkurencingumo srityje taip pat matome padidėjimą. Tai yra tos dvi sritis. Konkurencingumo srityje 0,7 procento. Aš Manau, kad e, sudarant ES biudžetą pats sudarimas to biudžeto projekto gali būti priskiriamas ekstremaliai sporto šakai. Tačiau labai sunku iš tiesų viską apskaičiuoti pagal lūkesčius, rengiant biudžeto projektą. Taigi, nepas, nepaisant mokėjimų augimą 2013 metais, mums trūksta daugiau nei 6 milijardų palyginti su sutarta 2005 metais suma. Taigi, kas, iš kur iš tiesų matome augimą. Konkurencingumas ir sanglauda. Šios dvi sritis yra esminės 2013 metais ir mes stengiame kiek galima ir kiek praktiškai įmanoma daugiau šioms dviems rintims skirti lėšų. Šioje skaidrėje jūs matote tai, kas buvo atlikta. Nenorėčiau pernelyg detaliai kalbėti. Labai daug e, e, plečiasi e, mokymosi visą gyvenimą programa, taip pat konkurencingumo ir MVI programa, kaip ir kai kurios kitos programos. Jūs viską matote pavaizduotose grafikuose, kur mažėja, kur auga todėl aš nekomentuosiu per nelik ilgai. Dabar pagal atskiras biudžeto kategorijas. Tikriausiai reikėtų, aišku, išsameu panalizuoti, bet tai reiks padaryti vėliau, siūlomus skaičius. Jūs matote pokyčius e, pirmojoje A kategorijoje, pakankamai anksti turėtų padidėti lėšų, bet dar 2005 tiksliau šeštais metais susidarus su parlamentu buvo numatytas e, didesnis biudžetas pagal pirmąją A kategoriją, ne tik tai dėl septintosios pagrindų programos, bet taip pat ir dėl kitų programų. Ir visiškai akivaizdu, kad daugiau bus skiriama lėšų inovacijoms, augimui ir naujų darbo vietų kūrimui. Ką tai reikš praktiškai? Praktiškai tai reiškia, kad bus sprendžiami, uh, sprendžiamos daugelio žmonių problemos užtikrinant didesnę sanglaudą. Taip pat sanglaudos politikoje laipsniškai auks mokėjimų asignavimai, tai yra normalu Europos socialinio fondui, kuris padeda labiausiai pažeidžiamoms grupėms bus skiriama daugiau. Toliau, antroji kategorija. Šiuo atveju nebuvo dėmesio centre, nes mes didžiausią dėmesį skiriame konkurencingumui kaip prioritetiniai sryčiai, todėl matyt moksliniams tyrimams per šios ir kitus metus bus skiriama mažiau lėšų, nes mes vis dar apmokame įsiskolinimus likusius nuo 2011 metų nes tik dabar jau pradedame tuos 2011 metų sąskaitas apmokėti. Toliau. Nemanau, kad kai kurias skraidrės reikėtų per daug komentuota. Yra tam tikrų pasikeitimų biudžete dėl Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą ir tų įsipareigojimų, kurie turėjo būti apmokėti Kroatijai jos pasirengimo Europos Sąjungos narystiai etape. Ir tų pinigų tikrai Kroatijai labai reikėjo. Taigi tai yra atskira sustojimu ES susijusi kategorija. Taip pat dabar pagal pasirengimo narystai programą yra gana didelės sumos skiriamos ir Serbijai. Viduryje jūs matote pasiskirstimą tarp įvairių institucijų. Kitos institucijos apima ir Europos parlamentą. Čia parodytos išlaidos, bet kas yra bendra e, visoms institucijoms, tai yra pensinis fondas ir Europinės mokyklos išlaikymas. Ir e, šios dvi kategorijos yra smulkiau išskirstomos turiu galvoje ir parlamento išlaidų kategorijos ir visų kitų institucijų. Šioje lentelėje matote, kaip mes ketiname tvarkyti administracinės išlaidas. Nesu tikras, ar reikėtų labai smulkiai komentuoti. Tik dviem atvejais faktiškai e, didesnis nei infliacijos norma didėjimas, o tai yra 1,9 procento didėjimas, buvo nepateisinamas. Buvo du tokie atvejai ir aš manau, kad, kad um, atsižvelgiant į dabartinės sąlygas reikia pažaboti apetitus ir uh, vadovautis tik tai indeksavimu pagal infliacijos normą, bet nedaugiau. E, gana specifinė situacija susidarė su Europos teisingumo teismu, nes buvo įdarbinta papildomai 12 teisėjų, todėl išlaidos išaugo. Ombudsmenas taip pat, ombudsmenui skirta eilutė irgi išaugo. E, išlaidos, nes buvo nuomojamos naujos patalpos ir taip pat kūriamos kai kurios naujos tarnybos. Todėl šitos dalykus, aišku, galima ir išsameu aptarti, bet šiuose sritise išlaidų didėjimas yra pateisinamas. Pagal 314 ir pirmą kartą buvo pasinaudota 314 straipsnių, kad būtų galima sumažinti kai kuriuoms valstybėms e, skirtus e, išlaidų asignavimus, asignavimus išlaidoms, įskaitant taip pat visas institucijas, tarp jų ir parlamentą. Taigi tiek apie institucijas, dabar apie pareigybės. Kaip matote, trečioje skiltyje komisija buvo pasižadėjusi vienu procentu sumažinti žmogiškuosius išteklius ir tai reiškia sumažinti 263 pareigybėmis, įskaitant net ir Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą. Todėl susidaro tam tikras minusas. Kažkiek tą minusą kompensuoja, turiu galvoje Kroatijos įstojimo minusą, e, kompensuoja e, pareigybių mažinimas kai kuriuose kitose institucijose. Parlamento atveju buvo išlaikyta uh, taisyklė buvo laikomasi <clears throat> didėjimo indeksavimo pagal infliacijos normą, bet Kroatija tikrai kelia, kelia finansinių požiūrių problemų daugeliui institucijų. Nors mes stengiamės šią problemą spręsti labai draugiškai ir parlamentas taip pat, bet matome, kad uh, mažėjimas lėšų sudarys 6 procentus nuo 57 metų ES institucijos visada tik tai plėtėsi. Ir dabar pirmą kartą nuo bendrijos egzistavimo pradžios bus įdarbinta mažiau žmonių negu ankstesniais visais laikotarpiais bet iš tiesų šiuo atveju orientuojamasi buvo, kad 95 procentai lėšų būtų skirta europiniams dalykams, o ne institucijoms, ne Strasbūrui. Ir administracijos uh, išlaidos mažinamos 5, sudaro 5 procentus. Kitas dalykas, kas nepatenka į penktąją kategoriją, uh, nepatenka įvairios kategorijų veiklos programos ir šiame kontekste pirmenybė teikiama moksliniams tyrimams. Tenai darbo vietų bus sukurta daugiau, tačiau ne kitais atvejais. Ir aš žinau, kad Jūta Haug buvo patenkinta tokių sprendimų, tačiau kitų agentūrų atveju vis tik tai susidaro nedidelis minusas, yra mažinamos išlaidos. Šioje lentelėje jūs matote klausimus, kurie susilaukė prieštaringo vertinimo. Aš žinau, kad parlamentui labai rūpi pirmoji A kategorija išlaidų, nes į ją patenka moksliniai tyrimai, e, inovacijos, tačiau yra daug programų, kurios įgyvendinamos kur kas mažiau negu kad buvo tikėtasi ir uh, iškyla tada administracinių programų valdymo administracinių išlaidų klausimas. Pavyzdžiui, kyla klausimas, kaip finansuoti ITER projektą. Ir mes turime vėl iš naujo galvoti, kaip pasirinkti patį geriausią įterfinansavimo variantą. Savo laiku aš jums e, pažadėjau finansuoti projektą atsižvelgiant į vertintus patikimus rodiklius ir konkrečius skaičius, atsižvelgiant į finansavimą pagal septintąją pagrindų programą ir programas, kurios finansuojamos už jų ribų. Bet šis e, finansavimas kelia daug problemų įter projekto, kadangi neįgyvendinamos yra programos. Aš galiu įsivaizduoti, kokia yra parlamento nuomonę dėl tinkamo finansavimo, o jis turėtų sudaryti 360 milijonų eurų, kuriuos reikia surasti. Ir mes iš savo pusės teikiame pasiūlymą, aš įsivaizduoju, kokia bus tikriausiai jūsų reakcija, bet mes galime vadovautas pasiūlymų dėrėdamėsi toliau, atsižvelgiant į egzistuojančias atsargas. Čia jūs matote kai kurias išsamesnės lenteles susijusias su programų finansavimu, bet mes visi žinome, kad pagal daugiametę finansinę programą finansavimas kiek keisis 2014 metais, bet kai peržiūrėjome, kaip vykdomos programos, tai ne visos programos vykdomos tinkamai, daugelis dalykų vėluoja, todėl reikia atitinkamai ir tvarkyti finansavimą, įskaitant ir mokslinių tyrimų sritį, nes joje galima sutaupyti. Be to, Nereikia pamiršti Kroatijos įstojimo į ES. Štai čia jūs matote kai kuriuos a, duomenis. man sakė, kad viskas parašyta gera anglų kalba. Taigi Kroatija. Numatytos jau su Kroatijos įstojimu susijusios administracinės išlaidos ir jos auks kitais metais. Pasirinkimo dėja neturime. Tačiau, kai kalbama apie įnamasias išlaidas, Kroatijos įstojimas kainuos maždaug apie 687 milijonus eurų. Kažkur tiek. Ir e, tie milijonai bus e, skiriami, ši suma, šios sumos bus ieškoma peržiūrint atskirus, um, atskiras biudžeto eilutes, tada, kai bus baigtas Kroatijos stojimo sutarties ratifikavimas. Taigi tiek, ačiū. Labai ačiū, dėkuoju komisarė už jūsų paaiškinimą ir už uh, tą tekstą, kurį išplatinote, skaidrės tiksliau. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešiojui Giovanni Levyje. Norėčiau pirmiausiai padėkoti komisijos nariu Levandovskijui už jo pasisakymą. Taip pat dėkoju, kad jis išdalijo skaidrės savo pasisakymą iliustruojančius. Dabar turime visą reikalingą informaciją ir galime kur kas lengviau reaguoti. Atsižvelgiant į tai, ką pradžioje posėdžio sakė pirmininkas Lemasiūras, Jis kalbėjo apie tai, kad e, šių metinė procedūra, kad e, e, spaudai pirmininkas Baroso pristatė apie biudžetą informaciją pirmiausia, o paskui komisijos narys Levandovskis surengė prieš spaudos konferenciją apie biudžetą Tai yra tokia labai išskirtinė procedūra, nenorėtume, kad taip toliau būtų, nes, kaip žinia, biudžeto komitetas būdavo pirmasis, kuris sužinodavo, koks yra e, biudžeto projekto turinys, o tik paskui spauda, tai būtų institucinio mandagumo signalas ir manyčiau, kad taip reikėtų dirbti. Taigi tais metais norėtume, kad grįžtume prie senos tvarkos. Niekuomet nelengva komentuoti biudžeto projekto, nes ką tik tai sužinojome informaciją prieš porą minučių. Tokiu būdu rizikuoju pasakyti, ką nors, kas nėra visai tikslu, bet šiais metais yra šiek tiek lengviau, nes šį rytą pusę aštuonių žinojom, jau sužinojom apie 6,8 procento padidinimą E, asignavimuose mokėjimams e, per pusryčius, taigi turėjome laiko apie tai pagalvoti. Tuomet e, komisijos nariui noriu pirmiausiai pasakyti štai ką. Dėl to, ką per spaudos konferenciją pasakė pirmininkas Baroso ir ką, ką tik tai pakartojo komisaras, asignavimai mokėjimams tikriausiai nebus pakankami, kad būtų atsižvelgta į visus poreikius. Komisaras e, sakė, kad tikriausiai tie 6,8 procentai yra mažiau negu kad regionės politikos ar žemės ūkio e, reikal, reikalus tvarkantis, tvarkantis komisarai prašė, reikėtų kur kas daugiau asignavimų jų poreikiams Ir reikia dar pasakyti, kad prašę esame anksčiau komisijos nario Levandovskio e, realiai, realistiškai ir atsakingai galvoti. Mes patvirtinome per plenarinę sesiją atitinkamas gairias. Ir komisaras savo pasisakymą pirmame puslapyje apie tai kalba. Į savo pastabas gavome oficialų atsakymą. Aišku, tai nebūtinai m, mm, turės realių rezultatų. Tas e, padinimas 6,8 procento asignavimų mokėjams yra e, sunkus klausimas e, apginti nuo išorinio pasaulio. Žinome, kaip buvo pernai metų ir žinome, kuo baigėsi taikinimo procedūra. Ir manau, kad mes pasiekėme jau tokį tašką, kai nebėra kelio atgal, visą laiką didinami įsipareigo, mokėjim, įsipareigojimo signalimai, taip pat ir mokėjimų. Mes nebegalime eiti į priekį, bet nebegalime padengti savo išlaidų. Taip pat mm, komisaras kalbėjo apie tą padidinimą 6,8 procento ir manau, kad vis tik tai tai yra žingsnis teisinga linkme. Ir mes pasižiūrėsime, kaip pasignami bus paskirstyti pagal skirtingas kategorijas. Matau, kad komisijos narys atsižvelgia į prioritetus išdėstytus gairėse. Jis turi būti ryštingas, stiprus. Galvojant apie investicijas į augimą, užimtumo skatinimą, komisijos narys aiškiai mums pasakė apie E, priemonės, e, pagal kurias bus padidinti e, asignavimai mokėjimams. Jis kalbėjo apie pirmąją A kategoriją. Tas ir tai turėtų turėti didžiausią poveikį ekonomikos augimui ir užimtumo skatimui. Mes esame dėkingi už tai, aišku, žiūrėsime į kitas programas išsameu, tą darysime vėliau. Žinau, kad labai daug uh, E, kolegų mano džiaugtųsi, e, jeigu būtų sumažintas septintosios pagrindų e, programos finansavimas, kad galėtume skirti ITER papildomai 360 milijonų reikės pasižiūrėti į tai, kur galima sutaupyti gyvenant kitas programas ir mes e, vėliau įsigilinę geriau galėsime konkretesnės mintis išsakyti, kai jau prasidės e, trilogas, kurią mes aišku rengsimės. Asmeniškai norėčiau pasakyti, kad esu labai patenkintas tuo, kad numatytos tinkamos sumos tam tikroms kategorijoms, pavyzdžiui, susijusioms su MVI veikla, nes E, tai yra kategorijos ir sumos, kurios mums padės užsitikrinti geresnę konkurencinę padėtį, taip pat užimtumą skatinti. Manau, kad e, būtent toks gali būti mūsų atsakas, nors ir nelabai e, platus, bandant išbristi iš krizės. Stebėsenos grupė, kuri vertina programų numatytų įgyvendinimą, e, stebi, kokios yra įsisavinimo priemonės, kokie yra pajėgumai. E, daug programų yra labai gerai įgyvendinamos ir jos tarsi gauna atpildą išlaid, e, išteklių prasme. Tai yra logiška pasiekmė. Anksčiau apie tai esame kalbėję su komisijos atstovais. E, žiūriu į lentelę, kur išdėstyti palyginimai su ankstesniais, ankstesniu biudžetu. Matau, kad e, antroji kategorija padidėjo nelabai daug, bet e, trečiojoje kategorijoje yra taip pat padidėjimas kai kurios eilutės susijusios su imigracija, migracijos srautais E, tai yra socialinis biudžeto aspektas ir vertinu šį elementą. Ketvirtoji kategorija reikės kur kas e, atidžiau panagrinėti ją. Reikia uh, išskaidyti skaičius, dabar labai sudėtinga komentuoti. Dėl administracinių išlaidų, man atrodo, kad komisijos pasiūlymas atitinka tai, ką komisijos narys parašė visoms institucijoms administracinių e, išlaidų mažnymo kontekste. Dar norėčiau trumpai pakalbėti apie įsipareigojimų lygmenį. Prašoma 2 procentais padidinti asignavimus e, mokėjimams, atsižvelgiant į infliaciją. Manau, kad reikia atlikti politinį vertinimą dėl šio elemento privalėsime tą padaryti. Reikės sumažinti atotrukį tarp e, įsipareigojimų ir mokėjimų, tai svarbu. Matau, kad e, didiname mokėjimus negu kad asignavimus įsipareigojimus, bet tai pastarai dalykai yra susijęs su politinė valia. Aš esu įsitikinęs, kad po krizės turėtume turėti stipresnę Europą, o nesilpnesnę. Ir Tai yra simbolis. E, mes išaldami įsipareigojimus e, tarsi išaldytume Europą ir parlamentas turės e, pamastyti apie šį dalyką. Dar kartą baigdamas norėčiau padėkoti komisijos nariai už labai išsame informaciją. Kartu su kita informacija, kurią gausime per ateinančias dienas. Naudosime šią informaciją, kad geriau suvoktume mastą pasiūlymo ir e, sieksime deramai sureaguoti. Parlamento nuomonę perduosime komisijai tarybai, kai ateis laikas, bet dėl mokėjimų mes tikrai su jumis labai atidžiai dirbsime, e, žiūrėsime visą procesą per šiuos metus, kad galėtume e, paremti pasiūlymus, jeigu reikės, per taikinimo procedūrą, bet taip pat skatinu jums imtis tolesnių veiksmų, kad būtų atsižvelgta įsipareigojimus, e, kai bus kalbama apie e, išteklių naudojimą ir reikia, kad tai atsispindėtų asignavimuose mokėjimams. Taigi žiūrėsime į šiuos elementus labai atidžiai ir prisiminkime, kas įvyko pernai pabaigoje metų ir norime, kad taip nepasikartotų. Ačiū. Pranešėjau, jūs pasakėte, kad e, spaudoje jau šį rytą pasirodė informacijos, dėje gyvename tokiu laiku, kai Twitteris ar kitos šiuolaikinės technologijos veikia, taigi neįmanoma išvengti tokios situacijos, kai komisijos valdininko smegenyse e, gimsta tokia mintis, jie iškart e, atsi e, durė internetinėje erdvėje BBC sako, kad padidė, padėjimas numatytas daugiau kaip 6,8 procento ir reikia tiksliai apie tai kalbėti. E, po 35 minučių komisaras turės palikti mus ir prašyčiau kalbėti kaip galima trumpai, kad galėtume palikti pakankamai laiko atsakymams. E, e, dabar iškart e, suteiksiu žodį kitiems, kitam pranešėjui ir šešėliams pranešėjams, o aš pats susilaikysiu nuo bet kokių komentarų. Derekai. Ačiū, pirmininkė, kaip ir kiti kolegos. Pamačiau šį biudžeto pasiūlymą, stebėdamas spaudos konferenciją per pietus ir Na, iš tikrųjų nesu, nelengva toje konferencijoje, nelengvas darbas teko komisijos nariui, nes buvo tikrai daug sunkių klausimų ir pastabų dėl šio biudžeto projekto. Aš kalbėsiu apie administracinius aspektus, bet prieš tai porą pastabų, e, kurios yra bendro pobūdžio. Aš džiaugiuosi, kad yra skiriama papildomai lėšų augimui ir užimtumui Ir aš tai sakau kaip Junktinės karalystės atstovas, nes žinote, kad Junktinė karalystėje šiandien vėl yra konstatuojamas ekonomikos nuosmukis. Taigi tikrai bet kokios papildomos lėšos skirtos angaudos politikai, konkurencijai, konkurencingumui, septintai pagrindų programai, kaimo plėtrai, užimtumui. Šios papildomos lėšos yra sveikintinos. Dėl administracinių e, lėšų biudžete. Žinau, kad tai yra tik nedidelė biudžeto dalis, vos 5 procentai ES biudžeto. Ir svarbu, kad mes, parlamentas, taip pat ir kitos institucijos pademonstruotų, kad gali sutaupyti ir kad yra nusiteikusios sutaupyti ateityje. Būtent todėl aš buvau nusiteikęs, kad parlamentas nesiūlytų didesnio nei 1,9 procentai augimo kitiems metams ir to mes pasiekime ir tikėkime, kad ateityje tas skaičius bus dar mažesnis nei 1,9 procentai. Ir aš noriu paklausti apie kitas institucijas Žinau, kad jos taip pat sumažino savo pageidavimus skaičius ir jūs sakėte, kad sumažinote skaičių iki 1,9 procentų. Aš pats e, to siekiau kad visos institucijos sumažintų dar labiau tą skaičių. Jūs taip pat kalbėjote apie darbuotojų skaičių. Kol kas vos pora institucijų parodė, mm, kad yra nusiteikusios mažinti darbuotojų skaičių ateityje. Šioje srityje manau, kad dar daugiau reikėtų nuveikti ir jūs galbūt galėtumėt labiau pasistengti. Kita pastaba, manau, kad svarbu visoms institucijoms bendradarbiauti ir jums komisijai, ir parlamentui svarbu rodyti gerą pavyzdį. Taigi aš prašau kartu dirbti, mažinant administracinės išlaidas ateityje. Svarbu institucijoms bendradarbiauti. Svarbios tokios paslaugos kaip vertimas raštu ir žodžiu, informacinės technologijos yra labai daug dalykų, kuriuos galima būtų bendrai koordinuoti ir tai leistų visoms institucijoms sutaupyti. Taigi, kalbant šiandien apie administracinį biudžeto dalį, svarbu nustatyti tas rytis, kuriuose būtų galima ateitie sutaupyti. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, Fava. Ačiū, pirmininkė. Ir ačiū komisijos nariui. Be abejo, skaičius gavome visai neseniai. Taigi yra sunku dabar kažkaip objektyviai vertinti. Tačiau iš to, kaip jūs pristatėte biudžetą, susidaro daugiau mažiau aiškus vaizdas. Komisija visada pakankamai gyvai ir aiškiai pristato biudžeto projektaus ir pabrėžia tas programas ir projektus, kurie yra labiausiai finansuojami, kurie labiausiai akcentuojami. Aišku, visada yra akcentuojama, kad komisija skiria daug lėšų užimtumui, augimui, jaunimui ir taip toliau. Tik šį kartą šiuo požiūriu tas biudžeto pristatymas yra šiek tiek kitoks. Čia matome viską taip, kaip yra. Niekas itin neakcentuota. Visos rytis vienodai akcentuojamos. Bent jau toks man susidaro įspūdis iš pirmo žvilgsnio. Galim palyginti tuos skaičius, kuriuos turime prieš akis. Ir panašu, kad e, tiesiog tęsiamos e, dabar vykdomos programos, išskyrus galbūt trečią ir ketvirtą kategorijas. Čia numatyta galbūt ir mažiau lėšų, negu um, buvo tikimasi. Lėšos padidėjo vos porą procentų. Taip pat sumažėjo išlaidos antrojoje kategorijoje. Tačiau atrodo, kad neakcentuojama ypatingai ne viena biudžeto kategorija. Mes esame akcentavę savo prioritetus ir plenarinėje sesijoje mes išsakėme savo gana vieningą poziciją ir žinojame, kokia yra jūsų pozicija ir galbūt labiau būtume norėję, kad jūsų pozicija labiau atsispindėtų šiame biudžeto projekte. Deja, taip nėra. Ta pati galiu pasakyti ir apie mokėjimo signavimus. Be abejo, 6,8 procentų išaugimas atrodo nemažas skaičius, bent jau taryba mano, kad tai yra labai daug, tačiau mūsų požiūriu to nepakanka. Ir komisija turėtų pateikti tinkamus skaičius kurių pakaktų patenkinti realius poreikius susijusius su mokėjimų asignavimais, nors tarybai ar net ir parlamentui kai kuriais atvejais tai nepatiktų. Taigi mums įdomu būtų žinoti, koks yra tikrasis būtinas skaičius, nes tikrai nemanau, kad 6,8 procento yra tas tikras skaičius. Ir dar porą klausimų Finansinė programa 2013 metams. Ten buvo nurodytas 125 milijonų skaičius, o dabar matome 9,81 milijoną eurų. Iš kur atsirado toks skirtumas? Ir dar vienas klausimas aktualus mano frakcijai ir manau, visam komitetui, tai būtent ITER finansavimas. Man atrodo, kad čia ne tiek taupamos lėšos, kiek yra tiesiog mažinamas įtar finansavimas. Me, tarsi bandoma teikti, kad šios programos yra prioritetinės, tačiau ar iš tikrųjų taip yra, norėtume sužinoti, kaip yra gauti tie gaunamos tos sutaupytos lėšos, ar tai yra sutaup, sutaupimas, ar tiesiog mažinimas. Ačiū. Ačiū, Sidonija. Ačiū komisijos nariui už jo pristatymą. Priešingai nei ką tik kalbėjusi kolegė, aš manau, kad jūsų nurodytas augimas procentais yra realus 6,8, nors taryba ir sako, kad tai yra per daug. Manau, kad Dar bus galimybių apie tai pakalbėti detaliau, tačiau norėčiau dabar iškelti keletą klausimų, kurios galbūt nebūtinai šiandien turi būti atsakyta, bet e, vėliau vykstant biudžeto procedūrai. Aš e, labai stipriai remiu jūsų išsakytiems pagrindinėms temoms, būtent augimui ir užimtumui. Būtent tai yra aktualiausia europiečiams žmonėms svarbu turėti darbą ir išsaugoti darbą. Taigi augimas ir užimtumas šie aspektai ES biudžete yra labai svarbus ir turi būti akcentuojami ir stiprinami. Aš taip pat mm, džiaugiuosi, kad yra padidinti mokėjimai konkurencingumui ir inovacijų programai. Jau buvo šiandien minėtos ir mažos ir vidutinės įmonės, jos taip pat labai svarbios. Taip pat stiprinamas ryšys su septintaja pagrindų programa ir daugiau lėšų skiriama mokymosi visą gyvenimą programai, kas man yra itin artima. Tai visa tai yra teigiami aspektai. Tik manau, kad reikėtų labiau pasigilinti į tai, kodėl susidarė tokia situacija su mokėjimais. Aš manau, kad tai susiję su tuo, kad buvo nepakankami mokėjimų 2012-2012 metais. Nepakankami mokėjimai 2012 metų pabaigoje ir todėl reikės mokėjimų korekcijos 2012 metais. Taip pat manau, kad tai susiję ir su daugeliu programų įgyvendinimo ciklu. Mes turime aptarti, kas yra tas programų gyvenimo e, ciklas. Ar tai yra biurokratinis ciklas, ar tai iš tikrųjų realus įgyvendinimo ciklas. Ir kaip ateityje išvengti tokios situacijos su mokėjimais, kaip glaudžiau bendradarbiauti su mokėjimų gavėjais, kaip glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad nebūtų tokių dėlsimų ir vėlavimų. Be abejo, mm, Europos komisija ir valstybės narės turėtų stengtis e, pataisyti padėtį. Tačiau norėčiau akcentuoti, kad Europos parlamentui labai svarbu įsigilinti į šią padėtį. Aš tačiau tuo ir baigsiu pasisakymą ir vėliau dar pasisakysiu apie tai. Ačiū, Sidonė, tikrai prašau kalbėti visų labai trumpai, nes komisaras neturi laiko daug dėja. Ponas Alvaro, kuris nekantriai laukia. Aldė vardu. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponia pirmininkė. Nebūtina naršyti po BBC tinklalapį, nes praėjusią savaitę Daily Telegraph jau pateikė informacijos apie 6,8 procentų biudžeto augimą. Aš sutinku su Cedonijos padarytų vertinimu, kaip sutinku su ir kitais kalbėtojais, nes nebijotinai 2020 metų strategijos tikslai koreguoja, verčia mus koreguoti, didinti biudžetą kai kuriuose sritise, Ir jeigu mes to nedarysime, jeigu mes neskrisime pinigų moksliniams tyrimams ir atitinkamai programoms, tai mes a, tiesiog atsiliksime nuo kitų pasaulio regionų. Todėl manau, kad visai pagrista imtis priemonių šiuose sritise. Kita vertus turiu pasakyti, kad abejoju dėl įsipareigojimų ir mokėjimų tvarkymo ir pasiūlymo, kad būtų išlaikytas dabartinis lygis. Taip, kai kalbame apie mokėjimus, tai tikrai reikia juos derinti su įsipareigojimais, bet nesu tikras, ar lygiavertis įsipareigojimų didinimas yra teisingas žingsnis. Gal reikėtų galvoti, kaip kitaip su derinti mokėjimus ir įsipareigojimus, kad nebūtų tarp šių dviejų atotrukio. Taip vadinamos atsargos daugelies ryčių yra pernelyg didelis. Ir turiu keletą klausimų. Sanglaudos politika. 3,3 e, skiriama įsipareigojimas, 11,7 procento mokėjimams. Kodėl toks atotrukis? Kodėl ar tai susijęs su programomis ir ar apskritai, jeigu programų gyvendinimas vėluoja, reikia numatyti tokį didinimą. Gal pirmiausiai reikėtų apmokėti visus nemokėtus įsipareigojimus, atlikti visus mokėjimus, peržiūrėti, e, kaip e, sanglaudos programos vykdančios valstybės dirba. Ir dar, jeigu jau mes kalbame apie valstybės garantuotos skolos krizę, tai neabejotinai e, kiekviena valstybė narė turi įgyventi fiskalinių priemonių paketą ir neturėtų tikėtis, jog Europos Sąjunga jas išgelbės. Dar padidėjimas solidarumo ir migracijos rytyje. Manau, kad pirmiausia, valstybės narės turi atlikti e, namų darbus ir ieškoti, aišku, turime tobulesnių sprendimų, bet tikrai nesuprantu, kodėl taip didinamas finansavimas programoms. Valstybės narės e, prieglopšio ir migracijos politikos rytyje reikia laikyti ant trumpo pavadėlio. Reikia aiškiai pasakyti, kas blogai dirba. Manau, kad ateityje rasime šios problemos sprendimą. Baigdamas noriu pasakyti, kad tikrai esame labai patenkinti didesnių mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros finansavimu ir galbūt e, vienas pasiūlymas iš mūsų pusės. Jeigu jau, kai rengiamas biudžeto projektas, tam, kad būtų lengviau dėrėti su valstybėmis narėmis, gal reikėtų atlikti e, papildomos naudos vertinimą ir pažiūrėti, kiek numatomas biudžetas yra naudingas e, sektorių sinergijos pošiūrių ir valstybių taikomų priemonių požiūrių. Helga Trupel. Kalbam apie e, 2 procentų, nugirdau. Kai kalbame apie įsipareigojimų didinimą 2 procentais ir apie tai, kad turėtume didinti atsižvelgdami infliaciją ir tam tikrus e, istorinius atskaitos taškus, tai Žinote, labai dažnai yra viskas pateisinama istorinėmis priežastėmis, kada bandoma paaiškinti, kodėl numatytas, pavyzdžiui, 6,8 procentų augimas. Tada prisimenamas valstybių narių politinis sprendimas, tarybos sprendimas, bet kita vertus e, galvojame ir apie griežtas taupimo priemonės. Ką aš noriu pasakyti, šis skaičius yra gana sudėtingas dalykas ir investicijos turėtų būti daromos labai apskaičiuotai ir protingai. Taupimas ir investavimas turi būti vykdomas labai atsakingai ir didinimas turėtų būti kuklus tam, kad pasiektume savo uh, tikslų ir žaliųjų frakcijos nuomonę norėčiau išreikšti, o ji mano, kad komisija turėtų apsvarstyti strategijos Europa 2020 tikslus švietimo srityje, mokslinio tyrimų srityje, atsižvelgdama į duodamą ekologinę naudą, nes kuo daugiau sukursime ekologišką naujokų technologijų, tuo geriau galėsime užtikrinti didesnį užimtumo lygį. Dabar dėl mokymosi visą gyvenimą. Jūs sakėte, kad a, mokėjimai išauks, bet įsipareigojimai sumažės. Kodėl? Dėl vystimosi bendradarbiavimo. Vėlgi, a, ta pati situacija, norėtume, kad paaiškintumėte. Ir paskutinės klausimas nesu tikra, ar teisingai supratau, bet Life Plus programoje mokėjimų yra mažiau, o įsipareigojimų daugiau. Kodėl taip atsitiko, Richardas Ašin toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis komisarė. Aš tikrai pritariu biudžeto pavadinimui, kurį jūs pasirinkote, ir tai yra investicijos į darbo vietas e, kuriantį ekonomiką ir jos augimą. Nebejotinai šio požiūriu jūs esate teisūs, kad Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas augimui ir darbo vietų kūrimui. Mes pritarėme jūsų pasiūlytam skaičiams konkurencingumo MVI sritise ir inovacijų sritise. Tačiau norime pasakyti, kad e, bendroji rinka yra ta priemonė, kuri turėtų padėti Europos valstybių narių ekonomikoms išbristi iš krizės, bet vidaus rinka dėja um, nepadėjo. Ir negalime pritarti pasiūlymui, kuris tik dar labiau apsunkins valstybių narių viešųjų finansų sektorių. Tuo metu, kai visos Europos piliečiai uh, turi rimtai susiveršti diržus. Ir todėl beveik 7 procentų biudžeto augimas, kuris numatytas, tikrai nesulauks tarp europiečių pritarimo ir mes net susilauksime prieštaringos, visai priešingos reakcijos. Jūs, komisarė, įvardijote keletą svarbių sričių - neapmokėtus įsipareigojimus, projektų, e, obligacijas, investicijas, bet Aš jūsų noriu štai ko paklausti. O kodėlgi jums nepadarius to, ką šiuo metu daro mūsų piliečiai, vietos valdžios institucijos ir nacionalinės vyriausybės. Užuot numačius beveik 7 procentų augimą, reikėtų numatyti 7 procentų mažinimą ir imtis realių išlaidų mažinimo priemonių tuo pačiu metu mes turime parodyti savo piliečiams, kad ES išleisdama lėšas sukuria papildomą vertę, sukuria darbo vietas, didina užimtumą ir skatina ekonomikos augimą. Bet jūsų pateiktas pasiūlymas manęs neįtikina šiuo atveju. Ačiū gerbiamas kolega Marta Andrėsen. Dėkui pirmininkė. Komisarė, manęs neįtikino jūsų pateisinimas, dėl ko reikia padidinti mokėjimus. Sakėte, kad e, finansavimo laiko tarp baigoje ateis pavėluoti prašymai, pretencijos. E, dar noriu, noriu Jums pasakyti, kad e, neapmokėtų įsipareigojimų padidėjimas nėra teisėti įsipareigojimai dažnai atsiranda įsipareigojimai, kurie nesusijęs su projekto gyvendinimu. Gal galite pasakyti, kiek tų neapmokėtų įsipareigojimų iš tikrųjų yra teisėti ar teisiniai įsipareigojimai? Kalbėjote apie pareikalavimus paskutinę minutę 11 metais, pirmiausiai kalbėjote apie 10 milijardų, dabar kalbate apie 13. Ir aš nežinau, kodėl tai atsiranda, bet paskutinės mintės reikalavimai gali būti e, būdas valstybėms narėms e, suvesti balansą paskutinę minutę. Realybė matome, kad e, bendram finansavimui nėra daug erdvės, taigi kelia man susirūpinimą tie paskutinės mintės reikalavimai ir reikia čia galvoti realistiškai. Jūs taip pat kalbėjote pradžioje apie tai, kad trūksta 10 milijardų mokėjimuose. Sakė, taip pat minėjote apie pusantro e, milijono mm, perviršį, bet jūs e, tikriausiai nežinote, kokios bus pajamos. Jeigu pasižiūrėsime į banko ataskaitą, labai nesunku pamatyti, kiek tų pinigų yra bankė. Kolegos e, neseniai kalbėjo apie veiksmingas taupes išlaidas. Pažiūrėkime į Graikiją. Jis įstojus į eurozoną, e, Graikija gavo 60 milijardų eurų. Ir nežinau, ar padidėjo nors kiek taupimas naudojant lėšas. Ką jūs ketinate daryti, kokių imtis ties priemonių, kurios galbūt padėtų išbristi iš krizės. Dabar lėšas e, mokymosi visą gyvenimą. Yra daugybė jaunų žmonių, kurie yra nepaprastai gabus, labai išsilavinę ir neturi darbo. Uh, konkurencingumas. Nereikia tam daugiau lėšų. Galbūt reikėtų mažiau reikalauti teisės aktais skirtais MVI. Pramoniai turėtumėte e, sukurti darbo vietas, o ne daugiau lėšų žmonių mokymui. Administracijos padidėjimas visur, bet kur yra visiškai nepriimtina. Uh, apibendrinsiu ir pasakysiu, kad visiškai nepritariu 7 procentų augimui, net jeigu reikėtų atsižvelgti infliaciją. Aš galvoju, kad galima mažin, mažinti e, lėšas ir raginsiu Britanijos vyriausybę kelti tokį reikalavimą komisijai. E, dar pasakysiu kolega iš. Mm, iš Junktinės karalystės, kad mes tikrai turėtume galvoti, kur juda pinigai, kad jų neprarastume. Dabar paprašysiu komisaro atsakyti į pirmąjį raundą pateiktų klausimų. Jeigu netyčia dar liktų nors kiek laiko, tai surenksime ir antrąjį klausimų raundą. E, visi komentaruose įsakė savo politinę poziciją, kai kas nori daugiau pinigų, kai kas mažiau, bet E, e, taikoma e, romėnų teisė, lotiniškai sakoma nemo ditur. Nemo ditur ir taikomas toks, vartojamas toks išsireiškimas. Tai reiškia, kad jau kas nors, ką nors kaltina dėl savo paties klaidos Ir kartais tą daro kai kurios vyriausybės. Kai kurios vyriausybės, ką tik tai paprašė, kad komisija regionams ar mokslinio tyrimų programų žemės ūkiai duotų pinigų ir tuo pačiu metu iškart pradeda reikšti priekaištus komisijai, kad e, e palankiai sureagavo į prašymą. Taigi reikia pasakyti, e, būkime visi rimti, nusigręžkime nuo savo įsipareigojimų ir tų, kurie yra prisimti, bet tai yra susijęs su politinėmis problemomis. Komisarė, dėkoju, dėkoju už jūsų paskutinius e, žodžius. E, labai E, realistiškus, stiprius. Situacija yra tikrai e, šizofreniška. Mūsų biudžetas nėra didelis, mažas netgi. Dėl e, tradicinės tvarkos pažeidimo parlamentas turėjo turėti pirmienybę prieš spaudą. Aš esu visiškai tikras, kad galėtume grįžti prie ankstesnės tvarkos ir E, buvo problemų dėl pirmininkų, dėl asmenių kvietimų, bet pirmiausia, tikrai reikėtų svarstyti su jumis šios klausimus, paskui su žiniasklaida. Aš neatsakingas už nutekinimą informacijos, tai buvo tarsi sabotažas. E, situacija yra labai jautri ir kažkas nutekino ne tik skaičius, bet ir protokolą. Turime įtariamųjų, bet mes esame didelė žmonių grupė, kai buvo pristatyta daugiametė mm, finansavimo programa, kai atėjo į parlamentą, man atrodo, kad e, geriau apsaugojome informaciją negu apie šį jautrų metinį biudžetą. Levija kalbėjo apie 6,8 procento. Taip, e, mes e, vadovavomės optimistinėmis prielaidomis ir manome, kad 6,8 procentų pakaktų 13 metams, jeigu nepakartosime 11 e, metų klaidų ir jeigu 12, iš 12 metų 13 neateis likę reikalavimai. Mes darome prielaidą, kad e, šiais metais e, pakeisime, pataisysime biudžetą ir kad bus sutikta su ta išmintimi, pasiūlymais apie tai, kas atsitinka e, finansavimo laikotarpio pabaigoje. Sidonė ir, ir taip pat apie tai kalbėjo. Pone Andrėsen, noriu kai ką pasakyti. 15 milijardų eurų, galiu pakartoti, ką sakiau jau daug kartų. Tai yra teisėti pareikalavimai, mes negalime jų atmesti. Tai yra sanglaudos pareikalavimai, kurie atkeliavo 11 metų paskutinės, per paskutinės tris savaitės. Ir e, reikėjo išmokėti lėšas, dalį iš jų 10,9 iš to nebuvo e, parengta išmokėti, tai buvo siejama su finansinės priemonės lankstumo elementų. Iš daugiau kaip 10 milijonų mums pavyko išmokėti 5 e, gruodžio mėnesį, 5 milijardus e, iš biudžeto eilutės. Tai yra susijęs su lėšų stygimi. Dabar vėl kyla tas pats klausimas ir Sidonija labai gerai žino, kaip viskas veikia ir kaip e, atsiranda skirtumų tarp biologinės brandos ir mūsų programų brandos. E, mes pradžioje turime įsisavinimo problemų, o paskui e, pabaigoje laiko tarp atsiranda lėšų stygiaus problema. Formaliai, jeigu metų pabaigoje įplaukos iš baudų pagal konkurencijos pažeidimus, tai yra 700 milijonų, Hokim Almunija labai e, veiksmingai dirbantis surinko e, tas e, lėšas ir uh, iš to buvo mokama. Iš to nebuvo įmanoma sumokėti baudų, nes laikotarpiai nesutapo. Ir reikėjo atlikti tam tikras korekcijas. 400 milijonų e, atlyginimų korekcijoms. Ir valstybių narių įnašai 12 metams sumažėjo, taigi atsirado tam tikrų problemų, galbūt tai yra ir geras signalas, kalbu apie e, mažėjančius valstybių narių įnašus šiems metams. Bet e, problemos susijęs su nelankstumu, ir su tais vėlavimais. Mes galime turėti perviršį, galime nesugebėti išmokėti tam tikrų e, sumų. 2011 metai buvo susijęs su tomis problemomis, kad 11 metų pretenzijos buvo perkeltos į 2012 metus. E, administravimo sitie reikia dirbti toliau, buvo teisingai pastebėta, bet man atrodo, kad kai kas pernelik daug dėmesio skiria šiai nedidelį išlaidų kategorijai. Kalbama apie neegzistuojančias galimybės sutaupyti šioje srityje. Tai yra susijęs su keletų milijardų, ne dvidešimt. Aš girdėjau, kažkas sakė, reikia sutaupyti 20 milijardų eurų šioje kategorijoje. Bet administracijoje tai neįmanoma, nebeegzistuotų mm, regionų komitetos tiesa yra klausimas e, padidinimas patvirtintas per plenarinę sesiją virš infliacijos. E, Taip pat yra kitas klausimas susijęs su duomenų apsauga. Mes radome sprendimą, kaip įgyvendinti duomenų apsaugos priemonės, kad jos atitiktų infliacijos mūsų e, principus. Aš nežinau, ar tai yra labai tolygus e, biudžetas Mes labai atidžiai žiūrėjome į tai, kas laimės, kas pralaimės iš biudžeto, labai tai gerai suspindi mokėjimuose. Jūsų pirmas klausimas. E, buvo susijęs su cukraus fondo gyvavimo pabaiga. E, Giovanni ir kiti e, kalbėjo apie tai, kad reikia apsitarti, ką iš tikrųjų reikia daryti su ITER ir diskusija tik tai prasideda, bus pateiktas pasiūlymas. Bet šiaip jau mes tikrai labai selektyviai dirbame, bet bandėme nepakenkti programoms. Jeigu matėme, kad yra veikimo laisvės, ypač jeigu galima paremti administracinės sąnaudas ar ką nors taupyti šioje srityje taip, bet mes nenorėjome pakengti e, veiksmams, kurie labai svarbus pagal pirmą A kategoriją, tai yra 360 milijonų. ITER ir mm, kai kurios e, kai kurie elementai išnyksta, pavyzdžiui, bananų lydimosios priemonės ir galvojame, kad ITER bus galima skirti bent jau vienerius metus daugiau lėšų finansavimą. Aš e, pasižymėjau daug klausimų. E, buvo kalbama apie Life Plus. Taip, numatyta didinti finansavimą. Ir Helgai dar e, noriu pasakyti, kad konkrečiai atsakysiu per kitą etapą. Galime mes ir raštu jums parašyti, pateikti išlaidų smulkesnį išskaidimą biudžete. Dabar negaliu visko rasti savo dokumentuose, kadangi neturiu pakankamai laiko. Tačiau prisiminkite, kad mes ne tik bandėme parodyti skirtumus finansinėme programavime, tai yra tam tikras fetišas. Mes turime įsipareigojimus 13 metams, tam tikrą sumą, viskas gerai. Bet e, biudžeto e, proceso pradžioje tai buvo. Dabar mes nebenorime siūsti panašaus signalo e, pasauliui. Mes daugiau suprantame apie finansinį programavimą, bet turime galvoti, kaip tai susijęs su 12 metais Ir e, turime galvoti labiau apie tą finansinio programavimo kategoriją. Dabar atsakymas draugams iš Britanijos. 2011 metų pabaigoje buvo pateiktas jau atsakymas, mano nuomonė, tačiau mes tikrai šiek tiek šizofreniškai elgiamės ar galvojame vakar Luksemburgė manęs visą laiką klausinėjo, ką reikia daryti su nepadengtais įsipareigojimais. E, pone Andrėsen ir kiti yra teisūs. Tai nebūtinai susijęs su būsimais mokėjimais. 90 procentų tai taip yra susijęs su būsimais mokėjimais, tačiau e, įmanomi ir įsipareigojimai, todėl mes dabar bandome E, mažinti būsimus įsipareigojimus, kad e, netaptų viskas penelyg skausminga, bet tam, kad įspręstume nepadengtų įsipareigojimų problemą, mes turėsime didinti mokėjimus, aš nematau kito sprendimo. E, buvo atliktas auditas, buvo nustatyta, kas yra teisėta, kas atkeliauja, pavyzdžiui, kaip pretenzija į Bruselį pateikiama apmokėti ar, ar paraiška. Ar mes turėsime e, atsižvelgti į tai. Taigi tokie mano atsakymai. E, aš turiu susitikti su Ukrainos e, ministro pirmininko pavaduotoju mm, ir žinau, kad jie labai jautrai žiūri į tokius dalykus, taigi turiu greitai vykti, nes jau dabar beveik vėluoju. Aš tikiuosi, kad galėsime aptarti kitų metų biudžetą dar vėliau. Labai ačiū, kad atvykote. Aš perimu dabar pirmininkavimą. Dar keletas narių paprašė žodžio ir manau, kad galime suteikti galimybę pasisakyti, nes dar turime laiko. Iš tikrųjų labai svarbu, kad mes nariai išsiaiškintume, kokia mūsų pozicija ir ko mes norime, nes rudenį būtent šis klausimas ir kils. Ko mes pageidaujame? Ar mes norime, kad pasikartotų tai, kas e, buvo ankstesniais porą metų? Ar pasakysime tarybai, mes nenorim dar vienos krizės šalia dabar? Uh, vyruojančios krizės, ar mes pasiduosime tarybai, ar mes pasakysime, mes norime nedidelio biudžeto. Jeigu jis bus tinkamai vykdomas, tai daug pavyks nuveikti. Tačiau mes turėsime, aišku, laikytis labai tvirtai savo pozicijos, kad e, tų rezultatų būtų pasiekta. Ir dar vienas svarbus dalykas. Aš stebėjau abi spaudos konferencijas ir komisijos pirmininko Baroso ir parlamento pirmininko Šulco ir paskui komisijos nario Levendovskio spaudos konferenciją. Nežinau, ar gera mintis buvo renkti šias spaudos konferencijas vieną po kitos, Na ir abiejose konferencijose buvo kalbama apie biudžeto principus. Ar reikia didinti ar mažinti biudžetą? Ir kaip priimti reikiamą sprendimą. Aš visiškai palaikau parlamento pirmininko poziciją, taip pat palaikau ir tai, ką sakė komisijos pirmininkas. Na ir džiaugiuosi, kad e, šiandien mes turėjome galimybę pasikalbėti su komisijos nariu atsakingu už biudžetą. Na, matome, kad e, reikia tarsi ginti dabar pasiūlytą biudžetą 2013 metams. Taryba dar, aišku, neišreiškė savo nuomonės 6,8 procentų mokėjimų padidėjimas atrodo didžiulis skaičius. Tačiau kiti metai yra paskutiniai metai dabartinėje finansinėje programoje. Ir dabar yra siūlomi 6 milijardai papildomi mokėjimams. Ir 2,5 milijardų atsarga įsipareigojimams. Ar tai dera dabartinėje situacijoje? Na, manau, kad e, šis pasiūlytas biudžetas yra tikrai atsargus ir mes galbūt turėtume prisimti stipresnę poziciją. Ačiū. Ponas e, Godmanis. Ačiū dėja, panas Levandovskis išvyko, tačiau esu tikras, kad komisijos nariai liko šioje salėje ir galbūt vėliau galėsime sulaukti atsakymį savo klausimus. Kokia aš pagrindinė problema išvelgiu? Aš galvoju, kad svarbiausias klausimas yra, kaip yra paskirstomos lėšos Kaip sprendžiama, kiek skirti sanglaudai, kiek kitoms sritims. Kai kurie kolegos sako, jeigu tai nėra teisiniai įsipareigojimai, galbūt neprivaloma juos mokėti. Tačiau komisija teigia, kad tai yra e, privalomi įsipareigojimai. Tai aš galvoju, ar taryba pritars siūlomam mokėjimų lygių 2013 metais. Antrasis klausimas, tiksliau pastaba, mes turime pritarti šiam biudžetui. Aš nepritariu ponui Alvaru, mes liberalai skirtingai vertiname sanglaudos politiką, kas yra visai normalu. Mano klausimas yra apie ką kitą. Komisijos narys mums pasakė, kad vis tiek lėšų trūks. Bus deficitas netgi jeigu bus tas padidėjimas 6,8 procentų, vis tiek bus deficitas šioje finansinėje perspektyvoje. Taigi mano klausimas būtų galbūt adresuotas komisijai, kaip tai turėtų būti susijęs su kita daugiametė finansavimo programa, nes jeigu bus deficitas egzistuojanti formulė M plus 3, kitos formulės. Taigi, kaip šios finansinės programos pabaiga yra susijusi su kita finansinė programa? Kai kurios lėšos turės būti sumokėtos po 2013 metų, galbūt kai kas susijęs su sanglaudos politika ir panašiai. apie 3,5 milijardai eurų atėjo iš šalių, kurios iš tikrųjų bijojo prarasti tas lėšas. Kaip išsklaidyti tokius nuogastavimus, kaip tos lėšos turėtų būti naudojamos. Aš nesuprantu, galbūt kiti kolegos supranta, kaip susijęti 2013 mokėjimus su kita daugiametė finansinė programa. Tai yra klausimas, į kurį norėčiau sulaukti atsakymą. Ačiū. Ačiū dėl neapmokėtų įsipareigojimų. Mes jau esame sutarę, kad gegužės 9 dieną techninę darbo grupę susirinks į posėdį ir gegužės 13 dieną posėdžiaus politinės frakcijos ir liberalai tarp jų. George Lyon jo nėra salėje, Monika, prašom. Gerbėmiai kolegos, pirmiausia, gerai suprantu, kad reikia tvarkyti mokėjimus, nes jeigu įsipareigojimai yra patvirtinami, tai vieną gražią dieną mes gausime ir sąskaitas. Ir jeigu mes labai dosniai žarstome įsipareigojimus, tai nereikėtų skūstis gavus už juos sąskaitą. Bet dabar, kai visos valstybės narės patiria finansinių sunkumų, šis padėtis komplikuojasi. Ir reikia labai <clears throat> kropšiai šį dalyką apsvarstyti su valstybėmis narėmis. Dabar dėl biudžeto projektos, žvelginti tai, ką sakė Aleksandras ir kiti, dėl įsipareigojimų. Na, nereikia kelti isterijos, bet reikia pasižiūrėti, ar iš tiesų galima didinti įsipareigojimus tam, kad galėtume subalansuoti galų galiai įsipareigojimus su mokėjimais. Ir tai yra vienas svarbiausių klausimų. Kitas klausimas. Reikia pasižiūrėti, ar tikrai a, protingai ir pagristai buvo naudojamos visų fondų lėšos, konkurencingumas. Šis klausimas kyla ne vienerius metus. Visgi konkurencingumas tikrai netaip sparčiai auga visose valstybėse narise, augimas netolygus. Ir lygiai taip pat netolygiai uh, pasiskirsto naujos darbo vietos. Todėl reikalinga galvoti apie skatinančias priemonas. Priemonas, kurios paskatintų be kitako ir tvarų augimą ir kurios duotų naudos žmonėms. Neturėtume į viską žiūrėti pro rožinius stiklus ir galvoti, kad programoms skirti milijonai mus išgelbės. Nebejotinai, kad e, ekonomikai padaryta didžiulė žala, ypač pavyzdžiui elektroniniai nusikaltimai daro didžiulę žalą. Ir ta žala skaičiuojama milijardų milijardais. Jeigu kas nors apiplėšia banką ir pagrobia keletą šimtų tūkstančių, tai laikrašiai rėkte rėkia. Bet jeigu keletą šimtų milijonų yra vagiama elektroniniai erdvėje, tai apie tai niekur nerasite jokios informacijos. Todėl kovos su nusikaltimais elektroninėje erdvėje ir e, prevencija tokių nusikaltimų yra labai svarbus dalykas, o skiriama, man atrodo, mažiau negu o, numatyta 5 procentų atsarga. Aišku, trūksta personalo, trūksta įrangos, trūksta priemonių ir mes kalbame gana deklaratyviai apie e, kovą su elektroniniais nusikaltimais. Bet pavyzdžiui, tik penki darbuotojai užsijama kova su vaikų pornografija internete. Galbūt reikėtų galvoti apie geresnį veiksmų, tarpusavio veiksmų derinimą ir suderinamumą finansuojant e, šią sritį iš visų valstybių narių biudžeto. Ačiū. Marija, toliau jūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai gaila, kad komisaras išvyko, ypač atsižvelgianti tai, kad socialistų šešėlinė pranešėja e, labai gerų pastabų pateikė. Ir aš tikėjausi, kad mano pastabas taip pat išklausys komisijos narys, bet tikiuosi, kad čia esantis e, komisaro biuro darbuotojai perdos į e, mano nuomonę dėl ketvirtos kategorijos išlaidų. Tradiciškai būdavo peržiūrima lankstumo priemonė, kad būtų galima papildomai finansuoti ketvirtos kategorijos programas. Ir man kyla klausimas šiuo atveju dėl uh, biudžeto projekto 13 metams. Ar atsižvelgtai tokia galimybė? O gal jūs galvojate, kad visi tie fondai sugebės padengti visų programų, kurios yra ketvirtoje kategorijoje, finansavimą? Kitas klausimas. Dėl 11 ir 13 metų laikotarpio. Mes žinome, kad buvo skiriama 170 milijonų, 270 milijonų kaiminystės programoms papildomai, ypač pietinėme regione. Ir tai buvo papildomos lėšos, kurios surastos perskirščius lėšas tarp kai kurių kitų sričių, pavyzdžiui, nukarp, apkarpius pasirengimo narystiai ES programas. Taip pat ar didinant biudžetą yra atsižvelgta į kaiminystės politikos poreikius. Ar tik tai atsižvelgta buvo į stabilumo priemonės didesnį finansavimą. Jūs žinote, kad finansavimas buvo padidintas ir tikrai stabilizavimo priemonė yra labai svarbi visai Europai. Galiausiai. Projekte nieko nėra pasakyta apie priemonių demokratijos plėtrai ir žmogaus teisų apsaugai finansavimą pagal asociacijos ir partnerystės susitarimus. Ne, atsiprašau kalbančioji, vystimus yra numatyta, bet demokratijai ir žmogaus teisėms ne. E, ar dėl to, kad apskritai nedidinamios lėšos šiai sričiai, o galbūt šie klausimai bus finansuojami per kitų sričių programas ar e, priemonės. Kągi, galime galbūt net tikėtis atsakymą, bet gal ne iš karto. Ponas Plekovič toliau. Tikiuosi, kad aš teisingai ištiriu jūsų vardą, sako pirmininkė. Ačiū. Taip, jūs labai teisingai ištirėte mano pavardę ir esu dėkingas, kad suteikėte man galimybę kaip Kroatijos parlamento stebėtojui jūsų parlamente pasisakyti. Ir aišku, kalbėsiu atsižvelgdamas į komisaro Levandovskio kai kurias pastabas atitinkamas pristatant biudžeto projektą. Jis sakė, kad Kroacijos įstojimas kelia iš dalies problemą, tačiau aš turiu pasakyti, kad tikriausiai ne taip. Kroatija tikrai neišspręs ES dabartinės padėties problemų, bet tikrovė yra ta, kad 2013 metai mums bus išskirtiniai metai, nes mes pirmą kartą tapsime naudos gavėjais, nes iki šiol mūsų stojimą finansa, fin, stojimas buvo finansuojamas pagal pasirengimo narystėj programą, o ratifikavus mūsų stojimo sutartį mes tapsime visą vertę ES nare ir nebejotinai daugiametės finansinės programos požiūrių reikės matyti tikslinti 2013 metų biudžetą. Esu patenkintas, kad tas finansavimas, dėl kurio mes dėrėjomės, yra pridėtas prie 2013 metų biudžeto projekto ir jame aiškiai nurodyta, dėl ko buvo dėl ko sutarė 27 valstybės narės su Kroatija, ne tik tai tvirtindamos išlaidas, bet taip pat tvirtindamos ir pajamas. Nes norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad Kroatija e, savo indėlį įneš į ES 2013 metų biudžetą ir tai sudarys apie 260 milijonų eurų. Ir Gaila, kad komisaras nepaaiškino kažkiek daugiau, kodėl buvo didinami asignavimai pasirengimui narystiai 2013 metais. Tai yra susijęs su statu, Kroatijos statuso pasikeitimu ir taip pat su tais pasikeitimais, kurie uh, yra numatyti pasirengimo narystiai priemonės kontekste, kalbant apie visas rengiant, besirengiančias narystiai valstybės. Jau visi norintys pasisakė. Ar kas nors iš komisijos atstovų galėtų atsakyti? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu išspręsti kai kuriuos atsakyti kai kuriuos paminėtus klausimus. Ponas Guodmanis, pavyzdžiui, kalbėjo apie tai, kokia dalis yra e, likusių įsipareigojimų, kuriuos dar reikia įvykdyti. Sanglaudos politikoje tai yra du trešdaliai nuo visos sanglaudos srities. Toliau dėl mokėjimų padidinimo e, kitoje daugiametėje finansavimo programoje komisija pasiūlė biudžetą, kuris reaguoja į minimalius poreikius 13 metais. Ir e, jeigu 13 metų biudžete tam tikros priemonės neatsispindės, tai dalis tų reikalavimų per, nebus patenkinti, tai dalis reikalavimų pereis į kitus metus. Egzistuoja ryšys, kitaip tariant, tarp tų metų. Kas nebus sumokėta ateinančiais metais, turės e, ateityje būti atspindėta kitų metų biudžete. Dėl ketvirtosios kategorijos ar komisija šiuo metu numato lankstumo priemonės panaudojimą? Atsakymas yra ne. Atlikome mm, poreikių vertinimą ir pagal ketvirtą kategoriją išlaidų e, riboje, riba yra didesnė negu uh, marža yra didesnė, tai yra 9, 390 milijonų ir mes turime tam tikros manevros, manevro laisvės, galime dar suderinti asignavimus pagal kai kurias programas, pirmiausia, pietų viduržėmio jūros šalims ar pagal kaiminystės politiką. Ir e, Jeigu kalbėsime apie kaiminystės priemonę, tai komisija atsižvelgia į pasiūlymą padidinti šios priemonės finansavimą, bet taip pat atsižvelgta į tai, kad sąlygos kai kuriuose iš šalių yra tokios neaiškios, kad galimybė e, numatyti ir išmokėti numatytas lėšas nėra garantuota, taigi gali prireikti atsižvelgti į besikeičiančias sąlygas tose šalyse. Dėl klausimo apie demokratijos ir žmogaus teisų priemonės, jeigu teisingai supratau tą klausimą, tai pasakysiu, kad komisija siūlo e, palikti e, šių metų lygį kitų metų e, biudžeto projekte. Galiausiai siūlomas e, pasirengimo narystė priemonė, kuri bus labai ne, nemažai padidinta. Tai yra susijęs su tuo, kad automatiškai kuriuoms priemonėms e, bus taikomos įsipareigojimų nu, nutraukimo nebegaliojimo priemonės. Manoma, kad bus įgyvendinimas e, įvairių priemonių paspartintas tam, kad lėšos skirtos nedingtų. E, Dėl to atsirado padidinimas. E, dabar paskutinė atsakymo dalis e, vėl susijusi su sanglaudos politika ir kai kuriais klausimais, kuriuos iškėlė ponas Guodmanis. Ar reikėtų automatiškai taikyti e, datas, baigiant finansuoti Kroatijos pasirengimą narystiai? N plus 2 ir N plus 1 taisyklės egzistuoja priklausomai nuo šalies naudos gavėjos, tai yra tam tikros automatinės taisyklės. Jeigu e, reikalavimai apmokėti neatkeliauja per dviejus, trijus metus padarius e, prieimus įsipareigojimą, tai automatiškai atšaukiami yra tie įsipareigojimai ir lėšos neprarandamos. Tai yra iš dalies susijęs su sunkumais tiksliai numatyti, kokie bus mokėjimo reikalavimai, pavyzdžiui, Kroatijos atveju nes šiame etape labai sudėtinga žinoti, ar 13 metų pabaigoje visos valstybės narės pateiks e, savo prašymus pagal N plus 2 ir N plus 3 e, grafikus. Komisija E, pradeda nuo minties, kad jos pateiks visus prašymus ir galbūt kai kurios sumas bus išmokėtos 14 metais, nes bus atliekami patikrinimai, bet yra ir neiškumo elementas. Tačiau jeigu reikalavimai sumokė, apmokėti nebus pateikti, tai tada automatiškai bus atšaukti įsipareigojimai. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju. E, tokia buvo mūsų pirminė reakcija. Manau, kad ateityje kils daug daugiau klausimų ir iš jūsų tikėsimės atsakymų. Tai reiškia, kad e, diskusijas dėl kitų metų biudžeto projekto baigėme ir pereisime prie kitų klausimų. Dabar e, kreipiuosi į. E, du e, pranešėjus, kurie atsakingi daug, už daugiametinės finansavimo programos e, išlaidų pusę. Ne visi atsakingi atėjo į posėdį, galbūt mums papasakotumėte, kas atvyko vakar e, bendrų reikalų taryboje, gal pateiktumėte informacijos, kas e, buvote, nežinau, kas iš jūsų raimerį. Taip mes visuomet bendradarbiaujame ir susitarėme. Norėčiau iškart atsiprašyti, nes turiu keliauti į kitą posėdį ir pristatyti tą pačią informaciją. Reikia užtikrinti, kad būtų bendra pozicija. Pirmadienį vakare sutiko kontaktinė grupė, atsakingas buvo pirmininkas Šulcas, jisai vadovavo. Vakar prieš e, BRIS susitikimą Luksemburgė vyko grupės susitikimas, vyko diskusijos ir šiandieną per pietų pertrauką e, vyko susitikimas su Danijos ambasadoriumi, kuriame išgirdome informaciją apie e, tarybos susitikimą. Prieš e, bendrųjų reikalų taryba buvo išsakyta keletas elementų, kurie galėtų tapti dėrybų projekto dalimi ateityje. Mes pasižiūrėjome į klausimus, kuriuos iškėlė pirmadienį kontaktinė grupė ir uh, trijų institucijų vadovai vakar juos aptarė. Tokie klausimai buvo paminėti kaip diskusija dėl to, kad egzistuoja Lisabono straties ir kad ji turėtų būti griežtai taikoma pritarimo bendro sprendimo procedūrai. Kitaip tariant, reikia laikytis Lisabono straties e, numatytų procedūrų. Buvo išsakytos mūsų pastabos e, dėl tarybos, gal net kai kas nustebo dėl tų mūsų pastabų. E, ministras Ravo galbūt nustebo, mes labai aiškiai išdėsime keturis punktus. Jam pasakėme, kad pirmininkaujantys šalis turi visiškai pilnai laikytis e, Orbano, taip vadinamo, laiško ir kad e, mes jau parlamentas pradėjo dirbti dėl tam tikrų procedūrų ir toliau, kad niekas dėl nieko nesusitarta, kol dėl visko nesusitarta. Trečias dalykas - patikinimai dėl poreikio dėl skirtingų dėrybinių subjektų, paketų, e, kad tai neužkirstų kelio teisėkos procedūrai tos dėrybos. E, Danija, kaip pirmininkaujantys šalis, labai rimtai į tai žiūri. Aš taip pat pereisiu prie atskirų pastebėjimų. Ir dar ketvirta pastaba, ką išsakėme Danijai, dėl Birželio vadovų tarybos. dėl pozicijos, dėl skaičių ar nuosavų išteklių, kad taip pat nebūtų iš ankstinių sutarimų, nes vyks dėrybos, kaip žinia, egzistuoja paketai e, tam tikrų numatytų priemonių ir vyks dėl jų dėrybos. Mes, kaip pranešėjai, dalyvavome uh, iš ankstinėme sustarime prieš tarybą, pasižiūrėjome tarybos, tarybai pateiktus pasiūlymus, kartu e, su kolega kalbėjome apie žemės ūkį, sakėme, kad labai gerai mums e, pristatyti šias mintis, bet nepamirškite, kad tai yra bendra sprendimo procedūra ir reikia laikytis e, atitinkamų procedūrų. Ir mes pasižiūrėjome į pozicijas, bet aišku, negalime e, užkirsti kelio tarybai suformuoti savo poziciją, bet reikia daryti skirtumą tarp bendrosios pozicijos, kuri atsispindės darybų procese ir taip pat reikia nepamiršti, kad turi vykti konkrečios darybos tarp parlamento ir atskirų tarybų formatų. Ir vadovų tarybos pozicija šiaip jau dar yra kitas atskiras dalykas. Toliau mes pasiūlėme, kad per antrąją gegužės plenarinę sesiją galbūt taryba komisija e, galėtų padaryti pareiškimus, o parlamentas surinkti diskusiją ir parengti rezoliuciją, kad dar kartą būtų pristatyta mūsų nuomonė procedūrą gal reikės paspartinti, ypač galvant apie dabartinę situaciją, pozicijos gali šiek tiek ir keistis, bet mums yra svarbu e, įsitraukti į diskusijas, kaip gali anksčiau dėl šių klausimų e, tarybai pirmininkaujanti šalis, galima sakyti, šiandieną išsakė pareiškime savo poziciją, laukiame tolesnių poslinkių. Toliau e, kalbama e, apie įvairius įsipareigojimus abiejose pusėse, ką daryti su procedūromis, mes turėtume pasiaiškinti šiuos klausimus kad e, būtų užtikrinta, jog visi taisyklių laikysis dėl tarybos. Uh, E, jūs tikriausiai matėte, girdėjote, kad vyko gan prieštaringų diskusijų, jau neblogai, dokumentuose viskas apibendrinta. Šie klausimai yra susijęs su skirtingomis politinėmis šeimomis taryboje. Mes taip pat e, e susidomėję pastebėjome kai kuriuos įdomius dalykus šiuose dokumentuose, tai yra e, pareiškimai spaudai ir laikinieji ar iš ankstiniai protokolai. E, šiandieną kalbėjau apie tam tikrus klausimus ir dabar aš pacituosiu vieną politinį pareiškimą. E, taryba prieš patvirtindama. E, rengia diskusijas prieš patvirtinant parlamentui e, pirmąją savo poziciją. Bet e, nuomonė yra dalinė, jeigu nėra tam tikrų diskusijų, jeigu dar neapibrieštos e, tem, sumos anglaus politikai, neaptartas tam tikrų e, regionų tinkamumas finansavimui e, ir tai bus aptarta, atsispindės galtinėje daugiametėje finansavimo, daugiametėje finansavimo programoje. Taigi tie tekstai yra parengti spaudos tarnybos tekstai ir neatspindi to, kas turi būti formuluotėse. Mums e, reikia ir vertėjų, kad e, geriau suprastume vieni kitus. Kartais yra vertėjai, kurie mums padeda, bet kartais spaudos taryba. Ir turime labai tyčiai į tai e, įsiskaityti 2004 metų gruodžio tarybą. E, Tarybos išvadose e, buvo pasakyti tam tikri dalykai, bet šiandieną, e, bet tuomet taryba priėmė sprendimus, o dabar jie bus priimami per bendrą sprendimo procedūrą. Taigi turime būti labai būdrus ir kelti gana stipriai tam tikrus dalykus, juos minėti. Mes taip pat kalbėjome apie e, darybinius klausimus, e, sakėme, kad reikia tam tikros grupės klausimų parengti gegužės pabaigos, taip pat kalbėjome apie tai, kad reikia įtraukti lankstumo elementą į šį darbą, nes mūsų visuomet prašo suderinti skaičius su daugiamete finansavimo programa, nuosavais ištekliais taip pat reikia numatyti biudžeto lankstumą. E, rengiančios klausimus e, pirmininkaujančiai šaliai. Taigi tiek, viską išsakiau, pasiekėme sutarimą, e, sutarėme taip, kad net nežinau, ką kiti galvoja apie tuos dalykus. Aber das um, gibt es. Ačiū. Dėkuojam už pasisakymą. Galbūt e, norėtumėte paklausti. Ne, klausimų atrodo nėra. Puiku. Niekas nenori klausti, niekas neturi papildomų pastabų, puiku. Galime eiti toliau prie šeštosios darbo tvarkės dalies. Ne, jos aptarimas yra atidėtas. Aštuntasis darbo tvarkės punktas ES socialinių pokyčių ir inovacijų programa. Estelė pristatys biudžeto komiteto nuomonę. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad inovacijų ir socialinių pokyčių programa yra komisijos pasiūlymas susijęs e, su trimis priemonėmis Eurės progres ir Europos mikrofinansavimo priemonė. E, siekiama supaprastinti veiksmus ir mes remiame komisijos žingsnį šią linkmę. Jau keitėmės e, nuomonėmis dėl šio klausimų, programos siūlomos kelia tam tikrų klausimų, pavyzdžiui, kai bus sujungti tikslai, naudos gavėjai, veikėjai, jie yra labai skirtingi. Ir e, dėl to labai sunku užtikrinti vientisumą pasiūlyme. Dar e, esu pati suformus, suformulavusi pasiūlymus dėl tam tikrų nuostatų Priešingai negu kad sakė pradžioje komisija, e, e, pirmiausia reikia spręsti pagal e, projektų vertę, pagal papildomą vertę. Tai yra labai geras. Ir norime pažymėti, kad labai svarbus yra bendruomeniai skirti projektai, kuriems reikėtų skirti mikrofinansavimą. Bet tokiems projektams, kurie sukuria papildomą vertę, reikia plėtoti makrofinansavimo galimybės ir tikimės, kad komisija užtikrins galimybę naudotis finansinėmis paslaugomis, bet reikia nepamiršti, kad e, tam tikros e, siūlomos paslaugos yra svarbios visuomeniai ir mes nepamirškime e, to papildomumo elemento. Labai dažnai Europos socialinis fondas taip pat e, remia tokias priemonės. Dėl e, biudžeto dalykų e, dirbame su šešėlinė panešė iš užimtumo, užimtumo komiteto, kalbėjome apie skirtingas programas, jų finansavimą žemėjai komisijos pasiūlymus ir dėl administracinių išlaidų manome, kad jos turėtų apsiriboti 2 procentais. Dar papildomas elementas atrodo, kad biudžeto planas, stabilumo, e, finansavimo dalykai yra akcentuojami. Reikia visuomet e, patikrinti kreditavimo galimybės, kreditavimo sąlygas Ir, aišku, laukiame, e, kol bus patvirtinta nauja daugia metą finansavimo programa. E, taip pat reikia prisiminti 2005 e, metų Europos parlamento patvirtintą rezoliuciją, kurioje sakoma, kad parlamentas norėtų, kad bent 5 procentais būtų šiai sričiai padidintas finansavimas daugiametėje finansavimo programoje. Rytoj 10 val. pakeitimai. E, E, gali būti pateikti iki 10 valandos, o iki 10, 21 balsuosime, jeigu žiais dėl šio klausimo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponė Seligėlė už parengtą pranešimą, už parengtą e, nuomonę. Manau, kad uh, svarbus šis pasiūlymas dėl vienos programos, kuri jungtų dabartinės programas. Tai svarbu koordinuoti ES veiksmus užimtumo ir socialinės politikos rytyje, taip pat siekiant procedūrų supaprastinimo ir optimizavimo. Aš visiškai sutinku su nuomonės referente, kad e, parama turi būti teikiama ne vien didelėms, bet ir mažiems ir vidutinėms projektams reikia mm, patikrinti tam tikrus sprendimus, mm, jų taikymą mažesnių e, mastelių. O jeigu finansuojami tik dideli projektai, tai yra neįmanoma ir vien didelių e, projektų finansavimas yra visiškai nepagrystas, kalbant apie konferencijų, seminarų e, finansavimą. Suprantu ponios e, Grėlėje susirūpinimą, tačiau manau, kad jeigu būtų finansuojami tokie renginiai, kaip pavyzdžiui konferencija skirta kovai su mm, skurdu, yra visiškai pagrystas ir manau, kad turėtume palikti tokią finansavimo, tokių renginių finansavimo galimybę, jeigu tai yra susijęs su minėtos programos tikslų įgyvendinimu. E, Pranešėja taip pat e, kalbėjo apie tam tikrų e, lėšų dalių perskirstimų tarp progres ir mikrofinansų priemonės. Tačiau nežinau, kaip turėtų būti daromi tokie pakeitimai. Galbūt tai viršyje biudžeto komiteto įgaliojimus. Be to, nesu tikras, kad reikėtų perkelti daugiau ar perkelti lėšas iš progres programos į eurės programą, kuri yra vis dar pakankamai nauja. Taip pat e, manau, kad lėšos turėtų būti skiriamos atsižvelgiant į tarpinės ataskaitos rezultatus. Mm. Komisija taip pat e, yra paskiriusi tokį lėšų rezervą ar nepaskirtų lėšų rezervą. Tačiau aš vietoj jo siūlyčiau palikti komisijų galimybę priimti sprendimus dėl lėšų iki 5 procentų dydžio perkelimą tarp programos krypčių. Komisija, aišku, apie tai turėtų informuoti biudžeto institucijas. Ir dar mm, norėčiau išsakyti pastabą dėl šios programos ryšio su e, kitais Europos fondais. Manau, kad visi fondai šį programą turėtų vienas kitą papildyti. Ačiū. Ja, vielen Dank. Also, nochmal. Ačiū. Taigi, iki rydienos 12 valandos e, galima teikti pakeitimų pasiūlymus. O balsuojama bus gegužės 31 dieną. Estelė. Norėčiau atsakyti kolegai dėl e, lėšų paskirstimo pagal skirtingas programas. E, e, užimtumo komiteto pranešėjas ir kiti šešėliniai pranešėjai apie tai kalbėjo. Mes norime pasakyti, kad kol kas viskas dar yra tik tai laikinai numatyta, paskui bus apsispręsta, ką daryti. Euh, Jau laikinai, laikini pasiūlymai pateikti, taip galima pasakyti. Aišku, ačiū. Ar būtų daugiau pastabų? Jeigu daugiau norinčių kalbėti nėra, tai laukiame pakeitimą. Esu tikra, kad daug jų bus siūloma. O dabar galime pereiti prie devintojo darbo tvarkės punkto. Sveikata ekonomikos augimui skatinti. Pone Vertman. Ačiū, pirmininkė. 10 procentų ES BVP yra susijęs su sveikatos priežiūros sektoriumi ir maždaug viena dešimtoji visų darbo vietų taip pat yra šiame sektoriuje. Mes siekime geresnės gyvenimo kokybės ir sveikatos e, padėties Europos Sąjungoje. E, Ir tai svarbu atsižiūrėti ir į dabartinę ekonominę situaciją. Komisija pasiūlė trečiojo veiksmų programą sveikatos priežiūros rytyje. Patiktas pasiūlymas dėl kitos daugiametės finansinės programos. E, numatoma, kad e, bus remiamos pažangios sveikatos priežiūros sistemos, geresnė prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų visiems piliečiams. E, toliau lygų prevencija yra dar vienas svarbiausių tikslų ir galiausiai mm, ES piliečių apsauga nuo tarptautinių sveikatos grėsmių. Jeigu pagalvosime apie dabartinę padėtį ES, žinome, kad yra kad iš tikrųjų trūksta mm, darbuotojų sveikatos priežiūros srityje. E, komisija siūlo 466 milijonus eurų šiam sektoriui, numatoma bendro finansavimo galimybė. Ir mes manome, kad turėtų būti numatytas e, galimas dar desnis e, lėšų skirimas atsižvelgiant į konkrečią susidariusią situaciją sveikatos priežiūros srityje man pasirodė, kad komisijos pasiūlytas tekstas galbūt yra per silpnas ar gali būti nevienareikšmiškai aiškinamas, taigi aš norėčiau visų kolegų paprašyti pagalvoti apie šį tekstą ir pagalvoti, kaip galima būtų parengti mūsų pranešimo, ko geresnė formuluoti. Aš lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiuosi mums pavyks parengti tinkamą poziciją kokios būtų mūsų išvados. Mes turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, apie mm, ES demografinę padėtį. Mm, mūsų gyventojų skaičius mažėja ir ES senėja. Jeigu mes norime išsaugoti mūsų, mm, reikiame, gamybos lygį, apskritai stiprią ekonomiką, tai turime galvoti apie visus šiuos iššūkius jau dabar, ne kažkada po kelių metų. Sveikatos priežiūros sektorius yra labai svarbus ir aš manau, kad komisija įmasi teisingų veiksmų. Manau, kad jos pasiūlymams reikėtų pritarti. Gegužės 7 yra. Mm, pakeitimų teikimo terminas, o balsavimas mūsų komitete vyks gegužės 31 dieną. Aš lauksiu jūsų pastabų ir pasiūlymų. E, pirmininkė, ačiū. Aš visai palankiai padėtyje atsidūriau, aš esu šešėlinė pranešėja šiuo atveju ir aš norėčiau pasakyti, kad pakeitimai susiję su biudžetu yra tikrai tinkamai pateikti, yra tinkami ir aš visiškai Aš su tais pakeitimais visiškai sutinku. Pavyzdžiui, pirmas, antras, ketvirtas, septintas, vienuoliktas, keturioliktas, e, jie man visiškai priimtini, jie yra mūsų biudžeto kompetencijos ribose. Tačiau kai kurie pakeitimai ne visiškai atspindi komiteto prerogatyvas turinio požiūriu. Taigi Pone Bertman. Yra, pavyzdžiui, pakeitimai, kuriuose kalbama apie alkoholio, tabako, narkotikų vartojimą. Aš manau, kad šita sritis nepatenka į mūsų komiteto e, kompetencijos sritis. Ir tai ES yra reglamentuojama baudžiamosios teisės nuostatomis, o mes tarsi neturime su tuo nieko bendro. Yra atitinkami valstybių narių įstatymai, reglamentuojantis šias sritis. Europos Sąjungoje taip pat e, turime atinkamą agentūrą, kuri dirba šiais klausimais. Stengiamės įspręsti visas problemas susijusias su narkotikų platinimu, draudimu ir panašiai. Kai kurios priemonės būtų priimtinos, pavyzdžiui, alkoholio ar tabako reklamos ribojimas. Na ir dar yra numatyti, aišku, konkretus skaičiai, konkrečios lėšos šio, šiai programai, galbūt jų nepakanka visiems reikalingiems veiksmams sveikatos priežiūros rytyje, bet iš tikrųjų nemažai ką galima nuveikti turinčias lėšas ir yra numatyti kai kurie tikrai būtini reikalavimai. Pavyzdžiui, ataskaitų teikimo reikalavimai yra apibrėžimi konkretus veiksmų kriterijai. Taigi visi šie pasiūlymai yra, mano nuomonė, tinkami ir, kaip sakiau, jie yra mūsų komiteto kompetencijos ribose. Dabar aš vėl prisimu pirmininkės vaidmenį. Ar norėtų kas nors pasisakyti, ponė Maconi? Aš esu apie e šešėlinę pranešėją ir manau, kad e, galime pritarti komisijos pasiūlymui. Jis atitinka siekia suderinti sveikatos priežiūros politikos tikslus su Europa 2020 tikslais. Taigi tai yra strategija, kuri remia inovacijas ir įtraukti be abejo tokia programa padėtų mums spręsti visas aktualias problemas, pavyzdžiui, darbuotojų stoką ar geresnę sveikatos priežiūrą. Turime galvoti apie šio komiteto kompetenciją ir mes turime vertinti sveikatos e, priežiūros sektorių ekonomikos augimo kontekste, kaip sveikatos priežiūros politika gali paveikti ES ekonomiką. Aš galiu sutikti su tuo, ką pasakė pranešėja, kai jį kalbėjo apie konkrečias nurodytas sumas. Kadangi šis sektorius yra labai svarbus, aš norėčiau sutikti su tuo, kas yra pasiūlyta, sutinku su pranešėja. Nors man kyla ir keletas klausimų. Pirmiausia, pranešėja akcentuoja prevenciją ir teigia, kad reikia kovoti su rūkimu ir alkoholio naudojimu, taip pat su narkotikų vartojimu. Aš sutikčiau su tuo, ką pasakė pirmininkė dėl to, kas kalbama pasiūlyme apie narkotikus. Pranešė siūlo taip pat keisti kriterijus susijusius su e, nutukimu ir e, mini įvairius kriterijus sutikusius su mytyba. Su šiais teiginiais galiu sutikti. Taip pat akcentuojama kova su rūkimu ir alkoholio vartojimu Man priimtinas šis akcentas. Komisija, komisija teigia, kad e, būtent šie veiksniai yra didžiausi rizikos veiksniai susijęs su mirtingumu Taigi galėtume pritarti, kad tai yra svarbios sritys. Taip pat galima būtų kalbėti ir apie aplinkos taršą. Galima sudaryti visą sąrašą rizikos veiksnių, kalbant apie prevencijos politiką. pavyzdžiui, lėtinės lygos susijusios su aplinkos užterštumu ir tokiais reiškiniais kaip smogas, pramoniniai teršalai ir panašiai. Taip pat, kaip vieną iš rizikos veiksnių, turėtume minėti fizinio aktyvumo stygių, nes tai taip pat vienas rizikos veiksnių ir tai įrodo daugelis mokslinių tyrimų, kuriuos skelbė, kad ir pasaulio sveikatos organizacija. Ji teigia, kad e, nepakankamas fizinis krūvis yra daugelio sveikatos sutrikimų priežastis. Pranešėja paprašė teikti pasiūlymus, kurie padėtų patobulinti tekstą ir aš norėčiau pirmiausia pasisakyti dėl šeštosios dalies. Manau, kad čia reikėtų koreguoti formuluotę. Čia kalbama apie valstybių narių vaidmenį ir prievalės ir formuluotė šioje dalyje turėtų būti išdėstyta aiškiau. Galbūt reikėtų vardinti konkrečius kriterijus susijusius su finansavimu. Taip pat um, turėčiau pasiūlymų dėl dešimtosios dalies Čia kalbama apie valstybės, kurių BVP yra mažesnis nei 90 procentų ES vidurkio. Aš nežinau, ar reikėtų daryti skirtumą tarp įvairių valstybių narių, kalbant apie sveikatos priežiūrą. Ko gero, reikėtų priemonių, kurios tiktų visoms valstybėms narėms. Ir dar 16 dalis. Čia kalbama apie tinkamumo kriterijus. Tačiau jie neišplėtoti, jie nėra pakankamai paaiškinti. Taigi galbūt reikėtų aiškiau išdėstyti finansavimo kriterijus. Ir 22 dalis, kur kalbama apie komisijos vaidmenį programos valdyme. Manau, kad čia formuluotė taip pat e, būtų galima patombulinti. Dabartinė formuluotė tarsi leidžia manyti, kad mes atsisakome daugia pakopio valdymo, nors jis iš tikrųjų turėtų būti skatinamas visose ES politikos rytise. Ačiū už pasisakymą. Esu tikra, kad galiu pritarti daugeliu jūsų pastabų. Tačiau, jeigu mes nekalbame apie su biudžetu susijusius klausimus, tai tada manau, kad reikėtų visą tai perduoti poniai Kostets, kuri aplinkosaugos darbo grupėje yra atsakinga už pranešimą. Turiu galvoje, jeigu turime, norime pateikti pakeitimų dėl turinio, kurie neturi nieko bendra su biudžetu, bet labiau susiję su įgyvendinimu, tai tada reikėtų palikti visą tai aplinkosaugos komitetui, kuris yra pagrindinis komitetas, nes mes rengiame nuomonę dėl skiriamo biudžeto, skiriamo finansavimo. Norėčiau tai atkreipti visų dėmesį. Kągi, Kas dar nori pasisakyti? Pone Vertman, norite apibendrinti? Taip, noriu padėkoti už pasiūlymus, už pastabas ir gal uh, būtų gerai kartu susirinkti, truputį pasvarsyti ir atitinkamai tada patobulinti tekstą. Pirmininkė, ačiū. Ar visus jau klausimus apsvarstėme? Puiku. Aišku, tai nėra mūsų komiteto darbo pabaiga kaip po tokia, bet šiandieną visus klausimus apsvarstėme. Kitas biudžeto komiteto posėdis vyks gegužės 8 dieną, 15 valandą prasidės, o iki to laiko visiems linkiu smagiai praleisti laiką. Viso gero.